agentūra, rekomendacija antrajam svarstymui, pranešėjas Augustinas Dijas Demera. Ir iš karto suteikiame žodį pranešėjai. Ponui Dijas Demera, prašom. Muchas gracias, señora presidenta. Dėkoju, ponė pirmininkė. E gerbiama komisarė, ponios ir ponai, jau keletą metų dirbu ties šita, ši, šiuo reglamentu ir aš stengiuosi, kad būtų atskira, atskiras reglamentas dėl Europolo ir kad um, Europolas būtų aprūpintas taip, kad galėtų atlikti savo e, pagrindinės funkcijas. Ir e, pagrindinė jo funkcija būtų remti teisės saugos institucijas valstybėse narėse ir kovoti su terorizmo. E, taip pat yra, aišku, ir kitų nusikalstamų veikų, kaip pavyzdžiui, priekyba e, narkotikais, priekyba žmonėmis, e, įkaitų ėmimas, pinigų plovimas kibernetiniai nusikaltimai, priekyba ginklais, ir, vis, ir kiti e, nusikaltimai. Yra, yra 30 nusikalstamų veikų, e, kurio, dėl kurių kovojant turėtų e, įsikišti Europolas. Ir buvo jau e, balsuota dėl to Europos parlamente ir dėl gero bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais, kuriems e, norėčiau padėkoti e, antrojo svarstymo metu. E, buvo aišku, kad mums pavyko pasiekti susitarimo, kad mūsų nuomonės yra vieningos, o norėčiau dar kartą visiems padėkoti, kurie per tuos trejus dėrybų metus e, labai smarkiai e, dirbote šiuo klausimu. Lapkričio 20. 7 dieną mums pavyko susitarti ir dėl to norėčiau taip pat padėkoti ir pirmininkaujančiai valstybei, taip pat norėčiau e, padėkoti e, ponui Demiči, komisijos atstovui. Jis tikrai buvo labai profesionalus, kad mes galėjome e, susitarti antrojo svarstymo metu. E, tai reikš, kad Europolas galės perimti e, pagrindinį vaidmenį kovoje su e, nusikalstamomis veikomis šiuo baisiu e, islamo teroro laikotarpiu laikotarpiu. Ir labai svarbus aspektas būtent yra ir kova su terorizmu. Ir labai svarbu, kad e, žvalgybos galėtų rinkti atitinkamą informaciją. Taip ir kad valstybės narės bendradarbiautų tarpusavyje e, šioje srityje. Mes taip pat e, sukūrėme teisinės priemonės, kaip būtų galima kovoti su nusikal... nusikalstamomis veikomis internete ir e, netgi interneto paslaugų tiekėjai taip pat e, galės bendradarbiauti, kad kiek įmanoma greičiau panaikintų atitinkamą nusikalstamą turinį iš, iš interneto puslapių. Taip pat yra labai svarbus pasikeitimas informacija, rinkimas informacijai, tos informacijos, taip pat strateginė analizė. Ir dažnai e, tą atlieka nacionalinės nac, na, valstybių narių policijos tarnybos. Ir mes paskirsime dabar nacionalinius padalinius, kurie turėtų privalomai keistis informaciją apie atitinkamas nusikalstamas veikas. Europolas turės perimti tyrimus e, šioje srityje ir e, turės koordinuoti valstybių narių veiksmus. Taip pat Europolas galės rinkti duomenis apie privačius asmenis, tačiau aišku šioje srityje e, e, reikės paisyti duomenų apsaugos taisyklių, bet kai kalbame apie tokius baisius nusikaltimus kaip e, seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus, e, tai e, tuomet dažnai reikia tos asme, informacijos apie asmenis. Ir Europolas e, daug, turės glaudžiai bendradarbiauti su domenų apsaugos pareigūnais ar institucijomis valstybė, valstybėse narėse. E, ir pagal e, šį reglamentą bus pagerintas taip pat agentūros valdymas, kalbant apie vykdomąjį direktorių ir apie e, valdybą pagal 88 e, sutarties straipsnį e, e, yra reikalaujama, kad Europolą kontroliuotų Europos parlamentas kartu su nacionaliniais parlamentais. Todėl mes E, sukursime atskirą kontrolės instituciją. Yra labai svarbu kovoti su terorizmu, o ta kova bus sėkminga tik tada, kai valstybės narės tarpusavėje bendradarbiaus ir jeigu jos turės prieigą prie Europolo duomenų. Iki šiol e, e, mes daug dirbome, tai buvo ilgas teisėkuros darbas, bet dabar Europolas galės dirbti 24 valandas per parą ištisą savaitę. Ačiū. Dabar periname prie komisaro. Ponas Varmoplovas, prašom Jums žodis. Ačiū, ponia pirminkė. Gerbiami parlamento nariai, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai, ponui Dievas Demera ir jo komandai, kurie puikiai padirbėjo, rengiant, kad būtų padarytas šis labai svarbus teisės aktas. Po trijų metų darbo be pertraukio siekiant kompromiso, turiu jį pasveikinti su pasiektų rezultatu ir taip pat padėkoti už puikų bendradarbiavimą. Kodėl šis reglamentas yra labai svarbus? Mūsų kova su terorizmu yra politinės darbo atrakės pats svarbiausias e, klausimas. 82 procentai ES piliečių per nesinį atliktą apklausą teigia, kad jie nori, jog ES daugiau darytų kovoje su terorizmu negu iki šiol. Kai šis reglamentas bus pradėtas taikyti nuo 2017 metų pavasario, jis mums suteiks tinkamus pagrindus to siekti. Visų pirma, Europolas tampa informaciniu centru teisės saugoje Europos Sąjungoje. Paryžius ir Briuselis. Šie išpoliai tai aiškiai parodė, kad informacijos, keitim, keitimasis informacija yra mūsų Achilo kulnas. Valstybės narės turi artimiau ir veiksmingiau derinti savo veiksmus. Sudėtingus tyrimus turi remti gera analizė. Europolas gali šią prasme teikti daug papildomos vartos, vertės. Kitas geras e, pagerinimas yra, patoblinimas yra demokratinė parlamento priežiūra. Taisyklės užtikrins, kad ši Europolo atskaitomybė apie jo veiklą būtų ir nacionalinių parlamentų atžvilgių užtikrinama. Asmeninių duomenų apsauga taip pat sustiprės. Todėl aš manau, kad mūsų darbo rezultatas yra pozityvus rengiant šį dokumentą. Europolo teisinis pagrindas suderintas su Lisabono sutartimi, o Europolo reformos tikslai Europolą padaryti atskaitomingesniu, veiksmingesniu ir e, e, veiksmingai dirbančių visiškai pasiekti. Nepaisant to, norėčiau paminėti dvi deklaracijas, kurios e, komisija patikė tarybai ir jas norėčiau paminėti šiandien taip pat. <clears throat> Pirmoji yra susijusi su Europolo valdymu. Mes esame įstikinę, kad naudinga sukurti vykdomąją valdybą, kuri būtų Europolo valdymo struktūros ir kitų agentūrų valdymo dalis. <clears throat> Mes toliau seksime situaciją apie tai, kaip valdomas Europolas ir per ateinančius kelius metus panalizuosime, ar reikia teikti papildomų pasiūlymų šią prasme. Antra deklaracija yra susijusi su būtinybė užtikrinti suderinamumą tarp Europolo reglamento ir domenų apsaugos paketo. Atsižvelgiant į naujas, naujai patvirtintas domenų apsaugos taisyklės ir artėjančių e, ES e, įstaigų ir agentūrų duomenų apsaugos dokumentų peržiūrą reikia siekti nuoseklumo ir dubliavimuose. Labai aišku, kad tos funkcijos, kurias e, atlieka bendradarbiavimo valdyba pagal reglamentą, būtų vykdomas ateityje, ateities sukursiamos duomenų apsaugos valdybos. Taigi, ponios ir ponai, labai vertinu šį šiandienį žingsnį ir laukiu jūsų pasisakymų. Ačiū. Ačiū, pana komisarė. Toliau frakcijų vardu e, kalbantieji. Pirmiausia, ponia Holmardė, jos nėra salėje. Vietel jos kalbos ponas Zvir, EPP frakcijos vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Europos piliečių saugumui kyla grėsmė e, dėl įvairių priežasčių. Neturime, nepakankamai investavome į gynybą, dėl to dabar kyla daug įvairių saugumo grėsmių. Jūs žinote, kad e, žinome, kokia situacija Rusijoje, visi e, tos grėsmės kyla ir tiems, kas patiria tam tikrą konkurencinę kovą Europos Sąjungoje. Europos Sąjunga yra labai didelė ekonominė gale ir po tri, praėjus trim metam po dėrybų turėsime susitarimą dėl Europolo. Džiaugiuosi, kad jau šiandieną balsuosime dėl naujojo reglamento. Juo Europolui bus suteikta daugiau įgaliojimų, kovojant su terorizmu Europolas taip pat turės galimybę vesti mm, mm, papildomus e, operacinius vienetus ir bendradarbiavimas su tarp valstybių narių bus geresnis. Aš e, didžiuojuosi savo politinę frakciją, kuri kovojo už geresnį bendradarbiavimą e, su Europolu. Mes sustiprinome šią instituciją, Ir dabar esame sukūrę geresnės teisinės sąlygas ir mūsų piliečiai mumis didžiuosis. Ačiū. Dabar ponas Vaidenholca socialdemokratų vardu. Ačiū. Rytoj bus didi diena. Šiandien šį Balsuosime dėl Europolo reglamento, antrojos svarstymo ir buvo, vyko tikrai labai intensyvus darbas, tas procesas buvo labai sudėtingas ir ilgas, tačiau jisai vyko labai kolegialiai ir dėl to norėčiau nuoširdžiai padėkoti visiems kolegoms ir šešėliniams, šešėliniams pranešėjams, su kuriais e, puikioje darbo atmosferoje teko dirbti bus e, prie, tai reglamentas suderintas su Lisabonos sutarties nuostatomis ir sudarys geresnės sąlygas geriau apsaugoti mūsų piliečius, e, sustiprinti bendradarbiavimą ir e, veiksmingiau kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Šis reglamentas padės veiksmingiau ir demokratiškiau organizuoti Europolo struktūras ir užtikrinti ir sustiprinti parlamentinę kontrolę. Ir galėjome įvesti griežtesnės duomenų apsaugos taisyklės. Svarbu ir tai, kad parlamento kontrolė vyks traukia su nacionaliniais parlamentais. Tai yra vienas iš nedaugelio teisės aktų, pagal kuriuos institucinis bendradarbiavimas apima ir nacionalinius parlamentus. Ir tas bendras kontrolės, um, tas bendra kontrolės struktūra galėtų būti e, išplėsta ir į kitas rytes. Tarp parlamentinis bendradarbiavimas yra vienas iš svarbiausių Europos projekto rapščių. Taip pat, mano manimu, labai svarbu ir tai, kad mums pasisekė e, per pastarosius plenarinės sesijos posėdžius, e, kuriuose buvo priimti šie, e, šis, priimtas šis duomenų apsaugos paketas, į juos suderinti ir tais tuo paketu įvesti naujas nuostatas, kurios sustiprins ir šią sritį, ir tai sustiprins tuo pačiu ir Europolo veiklą. Ir e, tai šios, šis, bus veiksmingesnis bendradarbiavimas su šia institucija ir jos didesnis legitimumas. Taip pat labai svarbi tema buvo Europolo ir Cepolo e, sujungimas. Mes buvome apsisprendę atmesti šią idėją, kadangi manėme, jog būtent abi institucijos turėtų būti, e, jų e, įgaliojimai turėtų būti sustiprinti ir jos turėtų veikti atskirai. Aš manau, kaip ir iki šiol, atskiras teisės aktas dėl kitos institucijos būtų buvęs geresnis sprendimas na, bet buvo pasirinktas kitas kelias. Aš manau, kad mes e, patvirtinsime gerą reglamentą, kuris e, pagerins Europolo darbą piliečių labui ir tai bus geras pagrindas tolesniai integ, pareigūnų bendradarbiavimo ir pareigūnų struktūrų integracijai jų tolesnėje veikloje. Dėkoju. Ačiū. Toliau panas Kirchhop. Dvi minutės. Ačiū. Komisarė, Europolui reikia naujų priemonių, kad susidurėtų su naujais iššūkiais. Šiandien po ilgų darybų mes pagaliau teikiam, turime naują, naujus įgaliojimus kovoti su didžiuliais saugumo iššūkiais puikiai vadovaujant Robui Veinraitui, Europolas tapo labai svarbių centrų bendradarbiavimui, operatyviniai param, paramai teikti ir e, iš informacijos keitimosi. E, šis reglamentas suteikia priemonės Europolui greičiau reaguoti ir suteikia piliečiams ir valstybės narėms pasitikėjimą, kad Europolas laikysis aukštų duomenų apsaugos ir skaidrumo standartų. Tai reiks nacionaliniams parlamentams taip, taip pat stebėti jo veiksmus, užtikrinant jo atskaitomybę, o tai gali tik tai padidinti pasitikėjimą e, teisės saugą. Dar svarbiau yra tai, kad e, reglamentas suteikia pagrindus e, sustiprinti interneto skyrių Europole, kadangi teroristai vis dažniau naudoja socialinę žiniasklaidą E, tūkstančiai Twitterio, Facebooko profilių sukurta. E, reikia e, tokius, tokią informaciją trinti iš interneto. Europolas galės teikt, dirbti su paslaugų teikėjais, kurie dažnai nusplauna rankas dėl tos propagandos, kuri platinama per jų platformas. Europolas nėra FTB ir jis neturi būti, jis turi būti tiesiog informacijos keitimas centras, uh, bendradarbiavimo centras tarp visų dirbančių teisėsaugos srityje. Kovas su terorizmu ir rimtais nusikaltimais mes dažnai atsiliekame nuo priešų. Šis reglamentas bus labai svarbus žingsnis už panaikinančią spragą. Europolas Europą ir Junktinę karalystę padarė saugesnę vietą. Jau 20 metų taip yra. Ir noriu pasveikinti poną Dievas Dimerą. Jūs dirbate labai daug ir e, siekite, kad reglamentas būtų kokybiškas, kuris padėtų Europolui ir padėtų kovoti su žmonių priekyba, vaikų išnaudojimu, terorizmu ir, žinoma, kontrabanda. Pono Spiters ant Alde frakcijos vardu, prašom, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Dijas Demera ir šešėliniams pranešėjams kurie tikrai sunkiai dirbo. Tai buvo ilgas procesas ir aš esu įsitikinęs, kad e, Europolas nuo kitų metų bus žymiai stipresnis ir galės geriau remti valstybės nares kovoje su sunkiais e, nusikaltimais, kurie peržengia valstybių sienas. Kaip šešėlinis pranešėjas iš liberalų frakcijos, man, e, aš būčiau norėjęs, kad Europolas būtų dar labiau sustiprintas, kad jis galėtų e, vykdyti tyrimus tada, kai yra bent menkiausias įtarimas susitarimas. Taip pat man būtų labiau patikę, kad informacijos mainai tarp valstybių narių būtų privalomi. E, tokiu būdu mes užkirstumėm kelią tam, kad kai, kurie, e, kai kurios valstybės narės tam tikrą informaciją nuslepia nuo kitų valstybių narių, bet dabar e, tai yra palikta tokiam savanoriškam valstybių narių bendradarbiavimui. Mes e, kalbame apie e, tarptautinį nusikalstamumą. Todėl yra labai svarbu, kad kad policija ir teisės saugos institucijos galėtų bendradarbiauti kovodama su šiomis e, grėsmėmis. E, tačiau yra daug pavyzdžių, kai e, nepavyksta užkirsti kelio. Kalbant apie teroro išpolius Paryžiuje lapkričio mėnesį, tai mes žinome, kad tie teroristai iš Paryžiaus e, važiavo į Belgiją, jie buvo sustabdyti prie sienos, tačiau buvo paleisti dėl to, kad nebuvo informacijos apie automobilio numerius. E, tai yra būtent toks pavyzdys, kuomet nevyko tinkamai informacijos mainai tarp valstybių narių, o jeigu jie vyktų tinkamai, galbūt pavyktų užkirsti kelią baisioms tragedijoms. E, todėl e, norėčiau, kad dabar valstybės narės bent jau pradėtų bendradarbiauti su Europolu. Aš pats esu iš Danijos ir e, gaila, kad mano valstybė narė taip pat nedalyvauja tose mainuose. Buvo referendumas e, e, Danijoje gruodžio mėnesį ir buvo atmestas tame referendume bendradarbiavimas su Europolu. Aš tikiuosi, kad mano e, valstybė narė kažkada e, taps ateityje pilna teisė Europolo narė. E, E, dabar mes turime tokius e, paralelinius susitarimus e, su Europolu, tačiau jų nepakanka. Todėl aš norėčiau palinkėti visiems sėkmės ir sėkmės tam sustiprintam Europolui, nes tai yra svarbus instrumentas kovoje su terorizmu. Dėkuoju toliau, ponė Ernst. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui, kuris labai sąžiningai ir gerbdamas visus bendradarbiavo, nors pozicijos iš pradžių labai išsiskyrė. Esminis klausimas yra, e, ko mes norime iš policijos ir kaip policijos darbas Europoje turėtų būti koordinuojamas Europolo. Mes siekiame, kad Europolas prisidėtų prie to, kad būtų ginamos pagrindinės piliečių teisės ir kad būtų E, tinkamai e, atliekami tyrimai nusikalstamų veikų e, atveju ir kad vyktų demokratinis ir kontroliuojamas bendradarbiavimas. Mes manome, kad galima pagerinti dar šį pranešimą, tačiau šiaip mes esame juo. E, patenkinti. Taip pat reikia galbūt patikslinti apibrieštis e, sunkių ir tarptautinių nusikaltimų. Reiktų išplėsti tą nusikalstamų veikų sąrašą. E, Europolas taps e, tokiu duomenų gigantų ir mes kritikuojama tai, kad nėra jokio įstatymo ar jokio teisės akto, kaip bus skirstomi tie duomenys, kurie yra internete, kaip bus elgiama elgiamasi su jais. Taip pat e, kyla klausimų dėl bendradarbiavimo su privačiais e, asmenimis ir e, nustatymo, kurie tie duomenys yra e, geri, kurie negeri. Ir m, mes, e, nepaisant visų šitų. E, Mes dėl to mes atmetame visą šį pranešimą būtent dėl šitų trūkumų. Ačiū, panas Tiri Kabras. Trys mintas. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Europolas yra Europos agentūra, kuri e, turėtų padėti atskirų valstybių narių policijos pareigūnams ir teisėsaugos institucijoms e, bendradarbiauti kovojant su terorizmu. Pastarėjai terorizmo iš, išpoliai parodė, kad mums reikia stipresnės agentūros, kuri galėtų uh, E, užtikrinti bendradarbiavimą tarp sienų ir e, gerus informacijos mainus tarp valstybių narių. Todėl būtina Europolą atitinkamai sustiprinti ir aprūpinti viskuo, e, kas padėtų ištirti, išanalizuoti nusikaltimus, kurie vykdomi įvairiose valstybėse narėse. Kuo Europolas turi būti stiprus, tačiau ir Europ... E, parlamento kontrolė čia turi būti labai aktyvi. Mums reikia išvengti, kad, e, ne, kad išvengti neteisėto piliečių stebėjimo. Todėl Tai yra būtinas dalykas, kadangi priešingų atveju mes pažeistume piliečių teisės. Europolas veikia Europos Sąjungoje, tačiau organizuotas nusikalstamumas nesilaiko vienos, vienos valstybės ar vienos organizacijos sienų viduje. Ir dėl to mums reikia bendradarbiauti su trečiųjų valstybių organizacijomis ar tarptautinėmis organizacijomis naujasis dokumentas padės sustiprinti Europolą ir išvengti tam tikrų pavojų policijos e, bendradarbiavimo srityje. Tačiau e, nereikėtų susitaikyti su tuo, kad Europolo e, vykdomasis direktorius nėra mums tiesiogiai atskaitingas, tik tai tarybai. Ar teisinis pagrindas E, pagal kurį e, Europolo kuriama, e, kuriamos struktūros būtų, pradėtų savo veiklą jau visai netrukus, tačiau mes visiškai neturime jo, tam ta, ir šiuo atveju jokių kontrolės svertų. Tai, e, Šios dalykus reikėtų reglamentuoti atskirų, būtų reikėjo reglamentuoti atskirų dokumentų, na, bet vis tiek norėčiau padėkoti pranešėjų už jo pastangas pagerinti e, tekstą. Ir mano frakcija balsuos už e, šio dokumento projektą ir iš esmės mes pritarėme dokumentui. Ir manome, kad šiuo momentu tai yra labai svarbus ir būtinas dokumentas, nes Mums reikia efektyvesnio, veiksmingesnio bendradarbiavimo tarp įvairių teisės saugos institucijų ES, gerinant e, informacijos mainus, taip pat keičiantis informaciją ir bendradarbiaujant su trečiosiomis valstybėmis ir kovojant su organizuotų nusikalstamumu ne tik ES. Dėkoju. Ačiū toliau, ponas Mach, FDD frakcijos vardu. Ponios ir ponai, e, balsuodami už šį e, pasiūlymą. Mes matysime ir mano pas, pateiktą pakeitimo pasiūlymą dėl šio e, dokumento atmetimo. Kadangi mes neturime galimybių teikti pakeitimų pasiūlymų dėl šio teksto, tai yra de parlamentinės demokratijos e, pažeidimas. E, komisija visai neseniai buvo pateikusi visai kitą pasiūlymą, kurio esmė buvo CEPOL ir Europol e, struktūrų sujungimas. Tai visiškai nebuvo aptarinėjama parlamente ir Europolas buvo paverstas visiškai nauja organizacija kuri, kuri tapo iš tarp vyriausybinės agentūros polic, policijos agentūra, e, slaptoji policija, kuri e, pavedama tarybos ir komisijos kontroliai. E, taip jai sudaromos sąlygos gauti dar daugiau duomenų ir juos teikti kitoms organizacijoms E, įvairios privačios e, bendrovės ir, pavyzdžiui, aviolinijos, e, oro bendrovės privalės teikti įvairius asmeninius duomenis Europolui, kuris galės tuos duomenis perduoti privatiems asmenims. Ir taip, tai reiškia, jog mes neturėsime jokių kontrolės galių. Vienintelis dalykas, kurio reikalaujame iš valdybos, tai yra moterų ir vyrų sažiningos kvotos. Tačiau reikia pasakyti, kad ši institucija yra kažkas e, visiškai nereikalingo ir prastai veiks. Dėl to aš norėčiau, kad mes atmestumėme šį e, pasiūlymą. Dėkoju. Ponas Pretzel, ponė pirmininkė, e, ponios ir ponai jūs visi, arba bent jau didžioji parlamentarų dalis, šiandien e, džiaugiasi dėl smūgio prieš terorizmą, nes E, naujo, naujus įgaliojimus įgyja Europolo agentūra. Tai yra, ji e, galės koordinuoti duomenų pasikeitimą e, Europoje. Kaip sakė pranešėjas, pavyko susitarti visiems šešėliniams pranešėjams, bet tai mums ir kelia didžiausią susirūpinimą. Galbūt yra pernelik didžiulis susitarimas Europos parlamente dėl ginčitino klausimo, dėl duomenų apsaugos ir, ir keitimo keitimosi duomenimis. Ir e, liberalų frakcijos atstovas pasakė, kad netgi per e, mažai yra to įpareigojimo valstybėms narėms e, keistis duomenimis. Ponios ir ponai, mes ES nesugebame gyventi pagal tas taisyklės, kurias susikūrėme anksčiau. Išorės sienų E, apsauga, Šengeno e, susitarimas, Dublino e, reglamentas. Mes nesilaikome šitų teisės aktų, o dabar jūs norite sukurti naujas taisyklės, kad kovotumėte su tomis problemomis, kurios atsirado dėl to, kad mes nesilaikėme senųjų taisyklių. Taip negalime elgtis, ponios ir ponai. Mes turime galiausiai grįžti prie senųjų taisyklių, pradėti jų laikytis, o ne kurti nuolat naujų taisyklių, e, kurios turėtų padėti mums kovoti su problemus atsiradusiamis dėl to, kad nesilaikome teisės aktų. Dėkoju toliau ponas Zavramopolus. Europol επανειδρύεται σαν ευρωενωσιακό όργανο, σιώντα και διευρύνοντα το έπακρο. Europolas dabar stiprinamas kaip nauja represijų Europos agentūra. Ji kišasi į valstybių narių reikalus, kurdamas savo centrus. Ir dabar jis gali pareigoti valstybės narės persekėti žmonės už įvairiausius nusikaltimus. O figos lapelis visam tam pridengti yra persokėti teroristinius nusikal, nusikaltimus. Bus leidžiama netgi, netgi e, e nusavinti interneto na, paskyras. Visą tai yra tam, kad Rusijos narės ir JAV galėtų stebėti, ką žmonės veikia, ką jie daro. Ir viskas. Ką jūs čia kalbėjote apie atskaitomybę ar priežiūrą, yra tik tai alibi tam, kad būtų pridengtas šis siekis visus stebėti, visus sekti ir kad būtų galima susekti socialinius e, judėjimus besipriešinant nepopuliarioms valstybių narių politikams. Ir tai daryti bus nebeįmanoma. Mes sugebėsime susidoroti su tais represijos mechanizmais. Reikia juos panaikinti. E, ponas, e, kolega nori Jums užduoti klausimą, ar Jūs sutinkate atsakyti? Yes. Panas Dechovski, prašom. Kolega, nežinau, ar jūs apskritai skaitėte reglamentą, žinote tekstą. Dėl to norėčiau sužinoti, ar galite paaiškinti, kaip iš Europolo gali e, atsirasti represyvi agentūra, e, ar jūs kada nors iš vis tenai lankėtės, ar jūs žinote, ką nors apie ją? Δεν ανάγκη κάποιος να επισκεφθεί. Nereikia apsilankyti Europolo e, biure, kad supratom, kaip jisai veikia. Pats tekstas mums rodo, kad e, jis turi represinių charakteristikų, nes išplečiamas informacijos e, rinkimo mastas. Ta informacija renkama bus susijusi su įvairiausiais reikalais. E, Galite pats paskaityti, jie bus susijęs su privačiu priečio gyvenimu. Paskaitę tekstą suprasite, kad e, čia daug dėmesio galima skirti ir socialiniai politikai, profsąjungų veiklai, Visą tai e, yra daroma siekiant pažaboti tokią socialinę veiklą. Pone Holmaja. Pone komisijos narė, pone pirmininkė, kolegos, aš stebiuosi, kad kai kurie kolegos kairieji ir dešinieji e, iš tiesų labai atrodo nieko nežino ir nieko neišmano. Mes e, Daug kalbėjome apie įvairių valstybių narių policijos e, e, instruktūrų darbo koordinavimą ir viskas e, iš mes norime už, užtikrinti, kad internete išnyktų bais, baise, baisus įrašai, kurie skatina didžiausius nusikaltimus. Ir aš Manau, kad Europolas draugės su e, trečiosiomis šalimis e, gali puikiai tokius dalykus vykdyti ir jeigu kas nors to nepatenkintas, tuomet gali kreiptis į teismą. Tai vadinama teisės viršenybė pas mus. Ir inst, šitokia institucija, e, kuri E, tokius veiksmus turi atliekti e, atitinkamos kompetitingos institucijos, rendamosi atitinkamais teisės aktais e, ir tri, duomenys, kurie yra perduodami, neva perdavinėjami nelegaliai įvairių bendrovių, yra griežtai slaptinti, taigi viskas vyksta pagal labai griežtas taisyklės ir manau, kad Europolas yra tikrai gera struktūra tokiam darbui. Aš E, džiaugiuosi kolegų darbu ir aš tik, e, sutinku su kolegų nuomonė, kad reikia e, daugiau, aktyviau dalintis duomenimis tarp valstybių narių, kad užkirstume kelią tolesniems nusikaltimams. Aš tikiuosi, nor norėčiau, kad komisija Europolui skirtų ir daugiau personalo nes 30 asmenų, 30 etatų neužteks tokiam sunkiam darbui gyvendinti. Ir aš e, nenorėčiau, kad e, kai kurie kolegos e, nepasakotų pasakų. Gerbiamas kolega, įvairūs pakeitimų pasiūlymai buvo masiškai teikiami, kai buvo toks laikas, tik jūs turbūt ten nedalyvavote. Dėkoju. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui. Mes labai puikiai bendradarbiavome su juo. Du metus vyko dėrybos valstybės narės. E, nenorėjo stiprinti policijos bendradarbiavimo, nenorėjo stiprinti Europolo. Ir aišku, kai kurie šitie pakeitimai bus ne tik popieriuje, jie e, prisidės prie to, kad pasikeistų mentalitetas. Prisiminkite e, teroro išpolius Paryžiuje ir Briuselėje. E, jie įrodė, kad nėra koordinavimo saugos tarnybų veiksmų Europoje, o tai skatina organizuotą nusikalstamumą. Nusikalteliai tuo naudojasi. Ir vykdo išpolius, kurie peržengia sienas. Ir būtent e, šitas tekstas e, įtvirtins parlamentinę kont kontrolę. Mes šiuo pranešimu reikalaujame iš valstybių narių vyriausybių bendradarbiauti su Europolu, keistis informaciją, nes negalime toleruoti, e, kai e, viskas vyksta mūsų piliečių saugumo sąskaita. Taip pat e, įgyveninant šį tekstą reikia taip pat laikytis ir duomenų apsaugos e, taisyklių. Ir, e, e, įgalinti policijos institucijas keistis duomenimis. E, Europolas yra labai svarbus kovoje su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu. Ir e, E, todėl yra labai svarbu, e, kad e, Europolas, pavyzdžiui, bendradarbiautų su Portugalijos policija, nes Portugalijos policija neseniai išaiškino Rusijos mafiją, kuri vykdė pinigų plovimą susijusiu su futbolo varžybomis. Manau, kad mes ir toliau turime stiprinti Europolą, kad jisai kovotų su terorizmu ir su organizuotų nusikalstamumu. Dėl to mes turime skatinti slaptų slaptųjų tarnybų, policijos bendradarbiavimą. Jeigu valstybių, e, na, valstybių narių vyriausybės ir toliau e, e nenorės e, to arba toliau investuos į mokesčių rojus, tai tuomet nesistebėkime, kad galiausiai e, Europolas e, nesugebės atlikti savo veiksmų. Tokiu būdu bus atvertos duris tarptautiniam, tarptautiniam nusikalstelių grupuotėm ir teroristams. Dėkuoju, ponė Stevens, vieną minutę. Voorzitter, beste collega's. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, mano delegacija džiaugiasi trilogo ir dėrybų rezultatais. Europolas yra ES teisės saugos bendradarbiavimo agentūra ir ji bus sustiprinta. To aš laukiau jau labai seniai, to laukia ir mūsų frakcija. E, mūsų, e, tokiu būdu Europolas galės dar labiau paremti valstybės narės kovoje su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Todėl yra labai svarbu svarbu šiame e, tekste skaityti tai, kad džihadistų e, grėsmingi tekstai galės būti ištrinti iš interneto ir tą galės padaryti Europolas e, ir kad, bus, kad Europolas turės teisę naikinti tam tikrus Twitterio paskiras. Iš tiesų, jau buvo Europolo tam tikra tarnyba, kuri turėjo užduoti trinti tam tikrą turinį iš socialinių e, tinklų. E, beje, Europolas taip pat turės naują duomenų e, banką, tai bus geresnė sistema, kuri atitinka 21 amžiaus reikalavimus. Jeigu valstybės narės iš tiesų keistis, keisis duomenimis, jeigu Europolas turės tuos duomenis, tai iš tiesų bus didžiulė pažanga. Ponas Deprė, vieną minutę. Pone pirinkė komisarė, su įsitikinimu aš balsuosiu dėl Europolo reglamento, E, kuris parengtas po daugelio metų darbo. Norėčiau pasveikinti būtent aiškės nuostatas, kur leis sustiprinti e, kovos su terorizmu veiksmingumą ir pagerinti keitimas informaciją. Taip pat sveikinu galimybę, kuria sutikiama Europolui keistis informaciją su privačiomis įmonėmis. Tai leis e, e, tam tikroms e, paslaugas stebėti, pavyzdžiui, Facebooką ir ištrinti Islamo valstybės informaciją. Taip pat džiaugiuosi, kad šis reglamentas e, rydienos e, Europolą padarys demokratiškai atskaitingų parlamentams, e, šiam parlamentui ir nacionaliams parlamentams. Tačiau Europolas negauna pakankamai galių iniciatyvai reikšti, būtent pradėti teisinį persikėjimą. Ir tai neleidžia sukurti, tai kol kas yra tik tai embrionas Europos e, žvalgybos tarnybos. E, tačiau e, tikėsime, kad taryba pagaliau suvoks šio, reiškinio, šio reikalaus svarbą. Pone Anderson, ačiū. Visas institucijos turi būti tinkamai kontroliuojamas. Mes šiandien suprantame, kad reikia sustiprinti bendradarbiavimą tarp šalių, ypač kai kalbama apie kovą su terorizmu, priekybą narkotikais ar žmonių priekybą ir kontrabandą. Taip pat manome, kad visos galios turi būti atskaitingos. Bendros priežiūros įstaigos pašalimas, vienintelės priežiūros grupės, kuri turėtų prieigą prie Europolo veiklos, reiškia, kad naujos galios nebus tinkamai e, kontroliuojamos. Deja, taip yra ir tai apgalėstautina, ypač kadangi čia suteikiama Europolo naujos galios e, tvarkyti asmeninius duomenis ir taip pat jis galės nustatyti pats, kuris, e, koks turinys internete yra teisėtas. Su gale e, ateina ir atskaitomybė. Manau, kad visi su tuo turi sutikti visi šiuose parlamentarumuose. Ačiū, toliau panas Albrecht, dvi minutės. Äh, pone pirmininkė, pone komisijos nary, gerbiamasis pranešėja, pranešėjau, norėčiau padėkoti už e, jūsų puikų darbą. Ir šešėlinis pranešėjas jau pasakė, jog buvo padaryta daug pažangos ir e, rengiant Europolo reglamentą reikia konstatuoti, kad tai yra pažanga ES labui. Mes turime naują reglamentą skirtą Europolui, e, kuris e, darys geresnės sąlygas Europai toliau e, plėtotis baudžiamosios teisės srityje, policijos bendradarbiavimo srityje, aiš, aiškus duomenų apsaugos, aiški sistema taip pat bus. Mes tam sukūrėme atitinkamą taisyklių paketą E, tai e, sustiprins ne tik tai piliečių pasitikėjimą e, ir mumis ir taip pat Europolo legitimumą, bet ir užtikrins geresnį bendradarbiavimą tarp įvairių teisės saugos institucijų ir policijos pareigūnų visoje Europos Sąjungoje. Mes žalieji būtume norėję porą dalykų dar labiau sustiprinti. Tai yra bendrų Europolo tyriejų tarnybų um, geresnis um, jų, jų veiklos sustiprinimas, geresnis aprūpinimas, nes tai nėra darbas prie kompiuterio. E, gali įvykti taip, kad policijos pareigūnai vietoje turi e, glaudžiau bendradarbiauti, e, turi skurti tam tikras pareigūnų, vietos pareigūnų tinklas, kad darbas vyktų tarptautiniu mastu efektyviau. Ir taip pat mes ir duomenų informacijos perdavimo tretiesiems asmenėms srityje būtume sukūrę geresnį teisinę bazę nes e, privatus asmenys neturėtų būti interpretuojami teisinė prasme taip, kaip ir valstybės. Ir, e, Šios, mes norėtume, kad tos procedūros būtų, kiek manoma, labiau demokratiškesnės ir tikimės, kad atitinkami mūsų pasiūlymai bus patvirtinti. Šiaip mums viskas, kas yra susijęs su šiuo reglamentu, patinka. Dėkui. Pone von Štork, mes kalbame apie Europos teisės saugos bendradarbiavimo agentūros reforma. Europolas galės rinkti duomenis ir keistis e, jais su e, kitomis institucijomis. Bus interneto padalinys Europole, kur ir jo darbuotojai galės e, rinkti asmens duomenis, saugos juos, perdirbs juos. Tie asmens duomenis tai yra pavardė, adresas, paso duomenis, e, e, DNR duomenis, pirštų ant spaudai nuotraukos, slapyvardžiai, banko sąskaitos, taip pat mokestiniai duomenys, ryšiai su įvairios įmonėmis ir taip toliau. Taip pat e, šita agentūra domės domėsis gyvenimo būdų ir, e, pavyzdžiui, tokiais atvejais, kai, e, kai yra piknaudžiavima e, kvaišalais. E, kitaip tariant, Europolas viską žinos, e, kalbant apie kovą su terorizmu, aš e, manau, kad čia iškyla grėsmė domenų saugumui, visų piliečių domenų saugumui. Dėkuoju toliau ponas Epitidėjos vieną minutę. Ačiū. Vienas iš globalizacijos, viena iš globalizacijos neigiamų pasiekmių yra grėsmių e, augimas. Šios grėsmės daugiausia terorizmas, kibernetiniai išpoliai ir organizuotas nusikalstamumas. Europos žmonės jaučiasi nesaugus, o jų asmeninių teisų apsaugai kyla grėsmė taip pat. Europolas yra organizacija, kuri turėtų kovoti su tomis grėsmėmis, bendradarbiaudamas su policija ir teisės saugos institucijomis valstybės narėse. Kad tai sėkmingai darytų, e, Europolui reikia keistis informaciją e, su valstybėmis narėmis ir trečiosiomis šalimis. Tačiau čia turime būti atsargus, nes būtent tokia e, informacija susijusi ir su asmeniniais duomenimis, todėl turime užtikrinti, kad reikalavimai e, dėl saugumo neturėtų pažei, nepažeistų žmogaus teisų. Tokia informacija turėtų būti tik tai teikiama tuo met, kuomet yra e, akivaizdu, kad pilietis yra įtariamas rengimus e, vykdyti teroristinį ar kokį kitokį nusikaltimą. Negalime leisti, kad būtų persikėjami žmonės dėl politinių priežasčių e, nedemokratiškų e, vyriausybių. Ačiū. Toliau, ponas Boniai. Koks yra svarbiausias mūsų atsakas teroristam ir saugumo iššūkiams? Daugelis sako, kad stipresnis Europos bendradarbiavimas ir koordinavimas yra labai svarbus. Ir čia E, reikia stiprinti e, Europolą. Todėl šis reglamentas žingsnis tink, tinkama linkme. Jis e, mums suteiks prevencinių priemonių. Prevencija šios, šiuo metu yra svarbiausia. Europo, Europolas turės, galės lengviau gauti svarbius duomenis, o jie bus atitinkamai apdorojami veiksmingiau. Tai bus ne tik valstybių narių, bet ir ne viešų institucijų duomenys, o tai yra labai svarbu efektyviai prevencijai ir, ir tyrimams interneto skyrius suvaidins svarbu e, vaidmenį kovant su teroristinė propaganda, rekomendacija internete, o airo pripažinimas ir naujas bendradarbiavimo modelis interneto paslaugų teikėjais e, leis ištrinti smurtinį turinį ar pradėti e, ankstyvus tyrimus. Kita vertus, sustiprintas ir domenų apsaugos mechanizmas Europolui taikomas toliau, e, bus galima išlaikyti pusiausvyrą. Sustiprinta Europolo bendravimo galimybės e, su kitomis ES agentūromis. Svarbu yra tai, kad valstybės narės turi keistis informaciją su Europolu, kad ši sistema veiktų. Kitaip ši agentūra nesugebės dirbti pagal visus savo pajėgumus. Ir pagaliau noriu padėkoti ypač pranešėjai Dijas Demerui už jo ryštingą darbą. Ačiū ponia Bondi, ponia Kaufman, dvi minutės su pusė. Šiandien uždegame žalę šviesą Europolui. Šiais metais tam yra labai svarbių priežasčių. Nusikalstamumas nesustoja prie valstybės sienų, dėl to labai svarbu, kad Europolas būtų stiprinamas. Ir bendradarbiavimas tarp Europolo, nacionalinių institucijų ir kitų Europos institu... agentūrų būtų geresnis turėtų būti pagerintas e, duomenų keitimasis tarp šių struktūrų ir taip pat e, labiau e, jų darbas padarytas veiksmingesnis, kad Europolas ateityje sparčiau, greičiau galėtų reaguoti į vairius nusikaltimus. Labai svarbu ES lygmenių priimti aukšto lygio duomenų apsaugos taisyklės, kurios būtų taikomos ir, pavyzdžiui, įmonėms. E, internete e, platinamas e, neapykantą kurstantis turinys turi būti uždraustas, turi būti kiek manoma greičiau pašalintas iš interneto. Ir čia tam yra sukurta atitinkama interneto, atitinkamas interneto skyrius duomenų apsaugos taisyklės, kurios reglamentuoja ir duomenų apsikeitimasi tarp Europolo ir svarbių e, tarptautinių įmonių, kaip Facebookas, pavyzdžiui, yra labai svarbus. Ir dabar labai svarbu, kad Europol, Europolas, e, Europolo, e, Europolai taikomos tai, taisyklės būtų e, pasiektų ir Lisabono sutarties nuostatų lygį. Reikia pabrėžti, kad pirmą kartą ES agentūra bus kontroliuojama bendros tarp parlamentinės institucijos, kurią sudarys šis parlamentas ir nacionalinių parlamentų nariai. Tai rodo, jog saugumas, duomenų apsauga ir demokratinė kontrolė neprieštarauja vieni kitiems. E, o kaip tik jie turėtų būti e, suderinami. Dėkoju. Ačiū. Ponas Desdovski, vieną minutę. Koledzy, to jest dobra decyzja. Ačiū, pana pirminkė, ponas ir ponai. Sprendimas yra geras, jis yra geras Europos piliečių saugumui užtikrinti ir visai Europai. Gaila, kad e, jis parengtas taip vėlai ir jeigu ne pastarojo meto dramatiški įvykiai, mes vis dar būtume turbūt rengę šį reglamentą. Šio reglamento priešininkai neteisingai nušvečia visą šią idėją kaip keliančią grėsmę pilietiniams laisvėms. Tai yra racionalus žingsnis stiprinant agentūros e, atsakomybę, sutikiant jai galimybę stebėti ir turinį internete ir užtikrinant taip būtiną demokratinį, būtiną demokratinę kontrolę. Nei kraštiniai kairieji, nei kraštiniai dešinieji e, nepastarnaus savo argumentais e, visuomenės gerovėje. Pone Vikstrom, ačiū pone pirmininkė. Mūsų piliečiai nusipelna tokios Europos, kurioje būtų galima laisvai keliauti tarp valstybių narių. Laisvai, laisvas judėjimas yra ta, tas principas, kuris buvo vienas pagrindinių, tačiau e, jam padarė žalos ir tam tikras sienų kontrolės gražinamas. Tačiau jeigu mums, tam, kad piliečiai galėtų laisvai keliauti, mums reikia e, padaryti tam tikras išvadas dėl organizuoto nusikalstamumo, nes nusikaltėliai gali daryti tą patį. Ir e, mūsų pranešėjo, pana Dies Demero dėka, mums pavyko pasiekti tikrai svarbios pažangos, tačiau reikia padaryti dar daugiau tam, kad e, galėtume sudoroti su iššūkiais kylančiais ir grėsmėmis piliečiams kylančiais. Mums reikia, kad e, turėtume operatyvinius pajėgumus kovoti su rimtais organizuotais nusikals, nusikalteliais. Tačiau, <clears throat> taigi, mums reikia Europos policijos pajėgų, kurios galėtų aktyviai kovoti su nusikalstamomis organizacijomis, tačiau tam dar reikia daug nuveikti. Ačiū ir toliau, pana Kari. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, Europolo reforma. E, leis mums e, pereiti į tarp valstybinį lygmenį. Tai yra e, bendradarbiavimas valstybių narių bus išplėstas, jis apims visas įmanomas sritis. E, mes norime efektyviai koncentruotis į įvairias sritis ir taip pat bus ir daugiau kontrolės. Parlamentas tačiau pamiršta piliečių teises. Iš tiesų negalima toleruoti, kad Europolas galės bendradarbiauti su privačiomis įmonėmis, su Facebooku ir panašiamis, kad galėtų rinkti duomenis apie piliečius. Tai nėra demokratinė kontrolė. E, mes turime konstatuoti, kad policijos bendradarbiavimas yra labai svarbus dalykas, tačiau yra labai svarbu, kad tas efektyvus policijos bendradarbiavimas ir veiktų, tačiau čia mes einame toli. Dėkoju toliau ponė Ferrara vieną minutę. Dėkoju ponė pirmininkė. E Aš buvau e, pranešėję e, dėl pranešimo kovai su organizuotu nusikalstamumu e, ir galiu pasidžiaugti, kad Europolas sustiprės ir jis bus atsakingesnė agentūra, bus didesnė parlamentų kontrolė ir kad bus laikomas duomenų apsaugos taisyklių mes norime sustiprinti Europolo ir valstybių narių bendradarbiavimą kovoje su sunkiais nusikaltimais, e, bus stiprinamas duomenų e, apsikeitimas, e, ko, bus stiprinama kova su organizuotu nusikalstamumu, tai yra su įvairiomis mafijomis ir tai leis veikti iš vien visoje Europoje. E, tikiuosi, kad e, sustiprinę Europolą mes pradėsime naują efektyvios kovos su terorizmu e, fazę. Dėkoju toliau ponas Rebega. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, Europolas visuomet siekia efektyvaus bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis, ypač kovojant su organizuotų nusikalsamų ir terorizmu. Dabar dabartinėje situacijoje mums reikia žymiai stipresnės e, institucijos, kuri galėtų, e, kuri galėtų efektyviau kovoti su grėsmėmis piliečių saugumui. Ir mes dabar e, išplėtėme e, šios agentūros įgaliojimus. E, e, ir dabar Europolas turės e, priemonės, kurios galės jam iš tiesų veikti ir apginti e, valstybių narių piliečius ir mums reikia e, pajėgios institucijos, o ne kažkokios politiškai pavaldžios kažkam institucijos. Mums reikia institucijos, kuri galėtų puikiai atlikti savo darbą. Ponas Koelio, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai, gerbėmėjai kolegos. Pirma, norėčiau padėkoti kolegai Augustindijas Dimera už puikiai nuveiktą darbą, kuris man patinka. Mes giname vieningą Europą, Europą, kuri nori apsaugoti piliečių laisvės ir sustiprinti laisvės saugumo ir teisingumo sritį. Mes nesu, nes, ne, nesame E, iš tų žmonių, kolegų, kurie sako, kad e, laisvė, demokratija ir duomenų apsaugos e, taisyklės prieštarauja viena kitoms valstyb, jokios sąjunga neegzistuotų be val, atskirų valstybių narių ir dėl to čia labai svarbus vidinis saugumas ir šis susitarimas yra protingas, subalansuotas E, čia jį įmanoma aiškiai e, realizuoti. Mes čia nekalbame apie Europos e, FTB mm, E, Paryžiuje lapkričio mėnesį ar kovo mėnesį Briuselio, Briuselėje vykę iš, išpoliai e, e, parodė, jog mes nebegalime toliau e, dirbti atskirai. Mums reikia perimti e, ir imtis veiksmų Europos lygių, mums reikia glaudesnio bendradarbiavimo, daugiau duomenų keitimosi ir taip pat turim, dabar turimų priemonių stiprinimo. E, Mums reikia sukurti sąlygas, kad e, tas abipusis pasitikėjimas būtų kiek įmanoma stipresnis. Pirmininkė, ponia Koelijo, jums noriu pat, e, kolegė pateikti papildomą klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ačiū. Sutinku su daugeliu dalykų, kuriuos jūs minėjote dėl laisvės, solidarumo, atsakomybės, bet uh, Jūs taip pat sakėte, kad e, teisės aktas, dėl kurio balsuojame, nekurs Europos FTB ir tai nėra įmanoma. Jūs žinote, kad Alde frakcija nori kaip tik žengti vieną žingsnį labiau į priekį, todėl norėčiau paklausti, kodėl šiuo momentu europietiškas FTB nėra įmanomas, nes mes manome, jog jo reikia. Ačiū šį klausimą. Aš sutinku su jūsų nuomonė, tačiau manau, kad šiuo momentu toks FTB nėra įmanomas. Ir manau, kad tai, ką mes galime padaryti, tai yra sukurti apipus pasitikėjimą. Ir tai, ką mes sukūrėme, E, tai yra, tai yra glaudesnis keitimasis duomenimis, yra geras dalykas, nes jis sukurs didesnį pasitikėjimą, mūsų piliečių pasitikėjimą mumis. Aš dėl to labai esu dėkingas, kad ponas Dies Demera parengė tokį puikį, puikų pranešimą, kurio sustiprinamas šis dokumentas. Pirminkė komisarė, noriu padėkoti kolegai Dies Demera kartu su kitais, kurie dirba su juo kartu teisinių pagrindų, kurie kur, Europolo veiklai ir lab, atnaujamas labai svarbus e, veiksmingam darbui, kovojant su nusikalstamumu ir užtikrint saugumą. Pastaraisiais metais Europolas prisidėjo prie kovos su nu, tarpvalstybiniai nusikaltimais, teikdamas informaciją, logistinę paramą e, teisės saugos institucijoms. Tai būtina šiandien reformuoti Europolą, kadangi kyla naujų grėsmių saugumo Europoje ir reikia skubiai reaguoti. Po tragiškų įvykių Paryžioje ir Bruselėje dar svarbiau stiprinti bendradarbiavimo priemonės policijos ir teisėsaugos institucijoms. Europolas dabar turi naują teisinį pagrindą, kuris išplečia jo kompetenciją ir sustiprina duomenų apsaugą bei e, e, pagrindinių teisų apsaugą. Mes taip pat džiaugiamės kontrolės mechanizmų įvedimu, e, ką galės daryti Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. Taip pat e, turint e, tvirtus duomenų apsaugos mechanizmus, taip pat įskūrus duomenų apsaugos pajėgumus Europolę, teikiamos garantijos vyrais lygmenimis. Šie rezultatai pasiekti po trijų metų dėrybų, tačiau mes galime džiaugtis, kad e, tokiu būdu sustiprės agentūros vaidmo. Ir reikia nepamiršti varėžti tai, kad, kad tik e, savalaikis bendradavimas tarp valstybių narių e, leis Europolui tinkamai dirbti, kovojant su tarptautiniais nusikaltimais, terorizmu ir padėti išardyti nusikalstamas organizacijas. Ačiū toliau, panas Kelmet. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien mes kalbame apie Europolą ir čia susidurėme e, su tokiu klasikiniu atveju. Iš vienos pusės mes norime, kad sustiprėtų vidinis saugumas, tačiau iš kitos pusės mes e, visi norime, kad duomenų apsaugai būtų teikiamas e, pagrindinis prioritetas. Ir tai reikštų, kad duomenys reiktų rinkti labai atsargiai ir saugoti labai atsargiai. Bet kas mane nustebino šiandien ryte, kai kurie kalbėtojai kalbėjo tik apie domenų apsaugą. E, iš tiesų e, tai reiškia, kad mes, e, kad mes kažką pamirštame. Reikia turėti omenyje abu mano minėtus aspektus. E, ir Man atrodo, kad mums pavyko tai suvienyti. E, mes turime pasirūpinti, kad e, e, slaptosios tarnybos, saugos tarnybos turėtų reikiamus duomenis. Ir manau, kad mes čia žengėme teisingą linkmę kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Ir ypač dabar per migracijos krizę mes matome, kad šimtai tūkstančių žmonių, pavyzdžiui, Vokietijoje yra neregistruoti ir mes nežinome, kur jie apskritai yra. Tam reikia užkirsti kelią. Ačiū.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 Ar galite garantuoti, kad pateikti garantiją, kad tam tikrų valstybių narių vyriausybės, naudodamas gautą informaciją, nepanaudos jos prieš piliečius? E... Dėkoju už šį klausimą. Manau, kad mes nenorim, neturime per toli nueiti, kalbant apie, apie domino apsaugą. Mes norime nuolat garantijų, kad, kaž, kad tik nebūtų taip, kad kažkas nepasiseks. Man atrodo, mūsų gyvenimas yra pilnas rizikų ir manau, kad šitas reglamentas e, eina teisinga linkme. Mes e, labai e, atidžiai stebėsime, kaip viskas įgyvendinama praktikoje ir mes pamatysime, ar tinkamai elgiamasi su duomenimis ir aš esu įsitikinęs, kad mes, mes tikrai e, vykdysime tą tinkamą stebėsiną. E, Toliau e, ponia Pagasurtauna, dviem minutėms. Dėkoju, ponia pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai Augustin e, Demera ir taip pat šešėliniam pranešėjam. E, policija, demokrati, demokratiškos valstybės policija yra labai svarbus aspektas teisinėje valstybėje, jį leidžia mums gyventi laisvai, jie gindami mus rizikuoja savo gyvybė, gyvybėmis, todėl yra labai svarbu, kalbėti apie Europolo atsakomybę. Jeigu naujos ES valstybių narių vyriausybės neapribos e, naujų Europolo e, įgaliojimų, tai mes tikrai pasieksime e, svarbios pažangos, mums reikia atsakomybės, mums reikia bendradarbiavimo, mums reikia lojalumo. E, kad Europolas veiktų nešališkai, e, nes e, tą mes esame skolingi e, ir išpolių aukoms ir taip pat visiems piliečiams. Dėkuoju toliau Pimenta Lopes vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Europolas yra Europos Sąjungos agentūra, kuri stiprina Europos Sąjungos integraciją ir mes norime teisės teisėtai norime e, kovoti su terorizmu, tačiau e, iš esmės mes e, kovojame su ES piliečių teisėmis. Yra sukurtos infrastruktūros valstybių narių, valstybėse narėse ir tos infrastruktūros dabar nori bendradarbiauti, E, kurio, e, kovodama su terorizmu ir prijungiant naujas e, struktūras, didinant finansinės lėšas, tai yra aklygatvis, kuriuo ES žengia ir galiausiai tai bus visiškai sunaikintos Europos piliečių teisės ir laisvės. Dėkoju. Aš čia, ponas Čehovski. Ačiū, panė pirmininkė. Nesutinku su tuo, ką sakė prieš tai kalbėjęs kolega. Kartais mes čia išgirstame dalykus, kurie man sudaro įspūdį, kad kolegos iš vis neskaitė teksto ir net, net neįsivaizduoja, ką Europoras, Europolas daro. Manau, kad Europolas yra viena iš svarbiausių agentūrų ir priemonių siekiant užtikrinti saugumą Europoje. Aš pastaraisiais metais įsitikinau, kad Europolo darbas yra ne tik tai sistemingas, bet ir labai efektyvus. Ir dabar ir mes norime jį dar labiau sustiprinti. Europolas ir policijos ir teisės saugos pareigūnai turi keistis visą informaciją apie e, potencialiai pavojingus asmenys. Kaip kitaipgi mes e, e, susidorosime su organizuotų nusikalstamumu ar terorizmu ir pasirūpinsime piliečių apsaugą. Dabartinėje Europoje, integruotoje Europoje kitaip yra neįmanoma. Todėl aš pasisakau už tai, kad Europolas ir toliau būtų stiprinamas ne tik finansinių požiūrių, bet ir stiprinant jo kompetencijas. Tai nėra įmanoma be bendradarbiavimo tarp įvairių nacionalinių ir Europos struktūrų reorganizacijos ši nauja organizacija e, negalės lankščiai reaguoti į naujus pavojus, jeigu nebus pakankamai lankščiai organizuota. Čia e, e, reikia kalbėti ne tik tai apie jos pajėgumų stiprinimą, bet ir visų mūsų protingą požiūrį į jos veiklą. Dėkoju. Ponas Bent Tomašic remiu šią iniciatyvą, kadangi ji Europolui suteikia naujas kompetencijas, ypač e, e, policijos pareigūnų rengimo srityje, nesikišant į valstybių suverenumą ir e, nepažeidžiant subsidirumų principo. Aš taip pat manau, kad kiekviena valstybė narė turėtų E, turėti savo atskiras struktūras, e, e, kurios būtų tarpinė grandis tarp nacionalinių institucijų ir Europolo. Tai padės užtik, išsaugoti valstybių narių kompetencijas ir jų, jų išskirtinės, išskirtinės teisės. Ir Europos parlamentas ir nacionalinių parlamentų kontrolė, Europolo taikoma kontrolė e, prisidės prie žmogaus teisų apsaugos. Ir, e, ir, e, Europolui pagerinsime Europolo darbą, jį palengvinsime kovojant su nusikalteliais. Ir manau, kad šis dokumentas iš tiesų prisidės prie Europolo sustiprinimo. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponas Bernstein, e, Europa dėl naujo Europolo susitarimo bus tikrai stipresnė ir galės geriau kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Mes galėsime greičiau reaguoti pasaulyje, kuris tampa vis mažesnis. Europolas turės stipresnius e, įgaliojimus kovoje su organizuotu nusikalstamumu ir e, terorizmu. O tai yra tikrai labai svarbu. Mes turime E, siekti greitesnės reakcijos, kad būtų duodamas greitesnis atsakas nusikalteliams. Per e, keletą metų e, darbo policijoje aš mačiau, kaip nusikalstamumas tampa vis labiau tarptautinis ir mes tiesiog turime sugebėti reaguoti į tai, duoti tam atsaką. Ir mes E, susidurime ne, su, ne tik su tokiais įvykiais, ką minėjo ponia Holmeier, bet turime taip pat siekti gero susitarimo. E, dėkuoju toliau ponas Becker pusantros minutės, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Tai yra puikia diena, e, puikia diena, kai parlamento e, konstruktyvioji dauguma pasisako už Europolo stiprinimą. Noriu pasveikinti mūsų e, pranešėją, kuris pastaruosius tris metus intensyviai dirbo su šešėliniais pranešiais. Bet aš noriu pakalbėti apie sekantį etapą. Aš džiaugiuosi e, tuo, kad komisaras Avramopolus pasakė, kad e, bus ir kiti žingsniai, kurie stiprins Europolą ir kad per artimiausius du metus metus e, bus padaryta viskas, kas, kad dar labiau sustiprintume kovą su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Ir e, aišku, kad Europolas e, turi. Europol, Europol Europolas dabar e, perims koordinavimo darbą, tačiau vien koordinavimo neužtenka kovojant su organizuotu nusikalstamumu. E, manau, kad Europa turi laimėti šitą baisų mūšį, dėl to Europa turi būti dar stipresnė, todėl išvada yra. E, tokia mes turime e, kurti Europos saugumo sąjungą ir toje sąjungoje e, Europolas turėtų tapti supranacionalinę organizaciją, turėti savo e, e atitinkamus padalinius, e, e, kurie galėtų veikti e, visoje Europoje. E, ir todėl aš norėčiau palinkėti komisijai atitinkamai veiksmingai dirbti šioje srityje. E, taip, Europos europinis FTB būtų labai geras dalykas. Tačiau e, turi, mes turime sukurti agentūrą, kuri užtikrintų piliečių saugumą. Polieze, Ponas Polieze, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad visiškai saugiai galiu pasakyti, kad Europolas dirba profesionaliai ir pasiekia puikių rezultatų. Jis vykdo tas užduotis, kurios jam suteiktos. Tačiau tarptautinė situacija radikaliai pasikeitė, jie keičiasi kasdien. Tik prisiminkime turistinius išpolius Paryžiuje ir Bruselėje, prisiminkime migracijos krizę, kuri vis dar nesibaigia. Taigi Europolo stiprinimas, e, padidinant ženkliai jo biudžetą, darbuotojų skaičių, e, turėtų leisti, kaip numatyta šiame reglamente, labai protingai įkurti specializuotus skyrius kovai su nusikaltimais internete, turistinė propaganda. Manau, kad tai taip pat leis kur kas geriau mm, koordinuoti žvalgybos ir policijos organizacijų darbą valstybės narėse, nes būtent to iki šiol ir trūko. Todėl aš pritariu šiam labai svarbiam reglamentui. Ačiū, ponas Rangel, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmkite. Visų pirma, aš norėčiau pasveikinti kolegą Dies de Merą, parengus puikų pranešimą. Ir norėjau atkreipti dėmesį į vieną aspektą, kaip nary, konstitucinio reikalų komiteto narys. Čia mes keičiame bazinį Europolo reglamentą ir adaptuojame e, šį teisės aktą prie Lisabonos sutarties pridarindami. Ir svarbiausias aspektas čia yra demokratinė kontrolė. Tai yra esminis aspektas. E, policijos organizacija turi būti kontroliuojama Europos parlamento. Tuo pat metu turi būti numatytos garantijos tinkamam duomen, tinkamai duomenų apsaugai, kova su neskalsamumu šiomis, šiais laikais reikalauja rinkti e, duomenys, analizuoti, keisti informaciją, tai jautrė informacija, todėl duomenų apsauga yra būtinybė. Aš taip pat norėjau paminėti dar vieną aspektą. Europa sienų neturi, o ir organizuoti nusikalstėliai nesusiduria su sienomis. E, sienos egzistuoja tik valstybės narėms, o ne nusikaltėliams, taip jau yra seniai. O mums, todėl mums reikia e, geriau dirbti, kad galėtume kovoti su šiuo reiškiniu, todėl žingsnis žengtas į priekį čia yra svarbus, kad e, policija galėtų efektyviau kovoti su tarpvalstybiniais nusikaltimais. Ačiū. Toliau spontaniškai pasisakymai. Septyni žmonės paprašė žodžio. Pirmiausia, Ela Sender señora presidenta dėkoju pone pirmininke. Norėčiau visų pirma pasveikinti pranešėją ir kitus kolegas su puikiais darbo rezultatais. Paskutiniai teroro išpoliai Paryžiuje ir Briuselėje ir kiti ankstesni Madride ir Londone e, turėjo e, parodė mums, kad me, mums dramatiškai reikia priemonės, kuri padėtų mums sustiprinti mūsų policiją, suteikti jai tas priemonės, kurių jai reikia, e, siekiant apginti Europą ir geriau dirbti savo darbą. Šis, šis susitarimas dėl Europolo reikš geresnės prevencijos galimybės, e, daugiau bendrų tyrimų ir e, infiltravimo galimybę. Taip pat bus didinami pajėgumai ne tik kovai su terorizmais, bet ir kitomis nusikalstamumo rušimis, kurios remia terorizmą, pavyzdžiui, e, mokesčių slėpimas, priekyba žmonėmis, e, pinigų plovimas ir panašiai κυρία πρόεδρε τα τελευταία χρόνια διαρκώς αυξάνονται τόσο οι δυνατότητες όσο και ο προϋπολογισμός. Pastaruosius metus Europos galimybės, biudžeto galimybės vis labiau didėjo, ypač e, kovos su terorizmu srityje. Tačiau rezultatai buvo e, nuvilintis ir e, mes matėme galėjome to įsitikinti po terorizmo išpolių Paryžiuje ir Briuselėje. Ir e, valstybių narių, gerai žinomose regionuose tas paralizmo tos grėsmės ypač didelis. Ir mums reikia, e, e, kovodami su terorizmu ir toliau um, e, norime suvaržyti mūsų piliečių privat, pri, teisę į privatumą, į asmeninę erdvę. Uh, E, valstybės narės turi taip paskirstyti pinigus, kad būtų tinkamai apsaugotos jų sienos ir vykdomos socialinės integracijos, e, nedar, kovos su nedarbo pro, programos taikomos e, jau daugybę metų ES gyvenantiems arabų kilmės asmenims. Tik taip mes sėkmingai kovosime ir išspręsime tą terorizmo grėsmės problemą. Kaputo. Pastarieji išpoliai ir terorizmo grėsmės parodė, kaip yra svarbu sustiprinti mūsų tarnybų darbą ir bendradarbiauti veikiant iš vien. Europolui suteikti daugiau įgaliojimų, kad būtų tinkamai atsakyta į terorizmo ir nusikalti, nusika, nusikalti, nusikaltelių vykdomus išpolius yra geras žingsnis. Europolo e, interneto padalinys e, e, turėtų užsijimti būtent tokio smurtą ir neapykantą kurstančio turinio nustatymu ir jo šalinimu. E, ši reforma yra susijusi ir pačios agentūros demokratinė kontrolė ir tai yra didelis žingsnis į priekį. Tačiau jo dar neužtenka. Įvairios grėsmės rodo, jog mums reikia Europolą dar labiau stiprinti sustiprinti e, vietos padalinių darbą ir duomenų keitimąsi apie nusikaltimus. Dėkoju. Ponas Jekos. Ponas Jakovčiai. Treba nam snažna. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mums reikia. Uh, Mm, svarbios Europinės žvalgybos institucijos ir e, mes turime kurti informacinę sąjungą. E, mes negalime daryti kompromisų, kai kalbame apie kovą su nusikalstamumu. Manau, kad mes turime žengti ir kitus žingsnius ir turime padaryti tai, kiek įmanoma greičiau. Aš suprantu, kad yra įvairios nuomonės, e, yra skirtingos reakcijos į įvairius išpolius, bet jeigu mes susidurėme su terorizmu, mes turime turime e, pradėti veikti. Mes žinome, kas įvyko pastaruoju metu. Šengeno erdvėj iškilo pavojus. Mes e, ribojame laisvą judėjimą, mums reikia e, pasikeitimo duomenimis, mums reikia vieningos e, agentūros, kuri pasikeistų žvalgybinę informaciją. Ačiū doamnă președintă domnule comisar susțin noul regulament. dėkoju pone pirmininke gerbiamas komisare aš palaikau naują reglamentą dėl europolo. aš manau kad e, europos piliečiams reikia geresnių teisės aktų kurie juos geriau apsaugotų nuo įvairių grėsmių e, o per, pagal šį reglamentą bus pagerintas tarptautinis bendradarbiavimas kovoje su organizuotu nusikalstamumu. tai yra vienas iš nedaugelio teisėkūros aktų kuris sustiprina nacionalinę nacionalinius ir Europos parlamentą. Tai reiškia stiprina demokratiją. Ir kalbant apie šį reglamentą yra labai svarbu, kad kalbama apie duomenų apsaugą. Tačiau asmens duomenų ap apsaugą e, e, turėtume toleruoti tik tai tiek, kiek ji nesukelia grėsmės. Manau, kad šis Europolo reglamentas pagerins piliečių saugumą. E, informacijos pasikeitimas tarp valstybių narių nebeturėtų toliau likti Achilo kulnu. Mes matome, kad e, teroristai veikia aktyviai dėl to, kad jie mato, kad neveikia pasikeitimas informacija. Todėl mes neturime dalyti jokių nuolaidų šioje srityje. Ačiū. Ponas Lopes Aguilar. Gracias, señora presidenta y comisario. Quiero... Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie tų, kurie čia šiame parlamente e, džiaugiasi šios, šio proceso pabaigą ir pasveikinti ir padėkoti kolegai e, Dijas Demero už puikiai nuveiktą darbą. Lisabonos e, sutarties pagrindu mes turime e, sukurti ir sustiprinti labai svarbų instrumentą, kuris padėtų mums kovoti su įvairiais nusikaltimais, pinigų plovimu, prekyba žmonėmis, E, narkotikų, e, narkotikų priekybą, kontrabandą ir taip toliau. Tačiau tam reikia ir politinės valios. Mes norime, kad Europolas taptų Europos FTB. Mums, mums jo reikia. E, Junktinės valstijos taip pat turėjo tų problemų ir ko, jos nuolat kovoja su nusikaltimais ir Čia mes taip pat turime veiksmingai kovoti su nebaudžiamumu. Mes, europiečiai, turėtume uh, iš, pasimokyti e, iš to, ką patyrė Junktinės valstijos ir iš to, kaip jos e, kovoja su savo problemomis. Ir mums taip pat reikia to europietiškojo FBI, FTB. Pone Flašikova Benoma, Benova, dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, aš sveikinu šią Europolo e, reformą atsižvelgiant į teroro išpolius, kuriuos jau minėjo mano kolegos, yra labai svarbu, yra tiesiog būtina, kad Europolas galėtų greičiau ir aktyviau reaguotų į teroristinės grėsmės. E, pirmoje vietoje turėtų būti piliečių saugumas, todėl yra labai svarbu, kad mes e, e geriau nagrinėtume vidaus grėsmės, kad kontroliuotume e, atitinkamus startinius asmenius, kol jie nesukėlė grėsmės. Todėl yra labai svarbu, kad Europolo tyrėjai galėtų vykdyti tyrimus tarptautinių lygmenių, bet tam jam aišku reikia ir finansinių išteklių. Ir šitas teisės aktas jokių būdų neribos mūsų piliečių laisvių ir teisių. Mes kaip tik juos geriau apsaugosime, o Europolą kontroliuos Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai. Revenons vers vous, monsieur Avramopoulos. Baigiame spontaniškus pasisakymus e, ir prašom ponui Avramopoulos jums žodis užbaigti šią diskusiją. Ačiū ponia pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, nu, pirmiausia noriu padėkoti jums už jūsų indėlį į šią diskusiją. Bendras visų jūsų pasisakymų vardiklis yra tas, kad turime reaguoti į poreikius užtikrinti piliečių saugumą. Ir šią reformą mes tai to bandome siekti. Žinome, kad terorizmas ir mm, sunkus tarprasminiai nusikaltimai, kaip jūs sakote, ir aš tam pritariu, nepažįsta sienų. Mūsų teisės saugos institucijos yra atsakingos už piliečių saugumą. Ir kad veiksmingai galėtume susekti nusikaltelius, reikia institucijoms e, tikro informacijos keitimosi centro su su visa operatyvinė ir analitinė parama. Pagerinus šią sistemą mes galėsime sujungti atskirus taškus ir suteikti valstybėms narėms būtiną paramą, kad jos galėtų kovoti su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais. Europa galės tai daryti veiksmingiau ir efektyviau. Ir e, mes būsime atskaitingesni ir dirbsime laikydamėsi duomenų apsaugos taisyklių. Aš e, jūs šiandien raginu balsuoti už e, šį kompromisinį tekstą. E, Išjunginkime mechanizmą, kurį aptarinėjome metų metus ir leiskime jam dirbti mūsų priešių labui. Ačiū. Pone Diezdemera, ar norėtumėte tarti keletą žodžių pabaigai? Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju ponui Avramopoulos, komisijos nariui. Norėčiau priminti tai, ką jūs pasakėte ir padėkoti jums už tai, ką jūs pasakėte, nes Jūs iš tikrųjų pataikėte į patį dešimtuką, jūs kalbėjote apie daug, daugiau galimybę analizuoti, didesnį koordinavimą, didesnę parlamentinę priežiūrą ir didesnę domino apsaugą. Iš esmės, e, e, tai, tai ir kalbame, mums reikia agentūros, kuri būtų galingas informacijos keitimosi centras ir mums reikia, kad e, jis turėtų tinkamus pajėgumus tam, kad galėtume apsaugoti europiečius. Norėčiau na, pritarti tam, ką sakė kolegos. Valdysenos prasme, valdyba turi turėti profesionalų, o ne politikų. Ir taip pat grįžtant prie to, ką sakė kolegos, noriu jiems padėkoti. Tiesiog rezimuojant. 42 žmonės kalbėjo šiuo klausimu, kai kurie iš jų kalbėjo neformaliai, kartais kiek intuityviai, tačiau visi pasisakymai nusipelno pagarbos ir dėmesio. Todėl aš džiaugiuosi e, tais, kurie sutinka su mūsų nuomonės, e, apgailestauju, kad kai kurie nesutinka. Aišku, visi turi, tai gali turėti savo nuomonę, tačiau iš 42 pasisakiusiai 32 pritarė mūsų e, darbui pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų darbą. Darbai šeši pritarė tolesniam Europolo stiprinimui, daugiausiai iš liberalų frakcijos. Tai norėčiau kreiptis į žaliuosius taip pat. Noriu pasakyti, kad aš e, džiaugiuosi jūsų politiniu atsidavimu, noriu padėkoti jums už paramą Europolo reglamentui. E, Jūs pateikėte pakeitimą, kuris yra galbūt formalokas ir yra susijęs su e, tam tikromis organizacinėmis nuostatomis. Ačiū Jums už paramą, už bendradarbiavimą. Dar kartą noriu pasakyti, kad džiaugiuosi e, taip pat ir šešėlinių pranešėjų darbu.